przewodniczący! Ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponios ir ponai, kolegos. Pradedame sesiją po minutės. Prašau atsisėsti. also take my seat. Okay, thank you. Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie posiedzenia. Posėdis pradedamas. Aš skelbiu Europos parlamento sesiją, kuri buvo sustabdyta lapkričio 11 dieną. Šiais metais pratesta to posėdžio protokolas išsiuntinėtas, ar turite pastabų, matau, kad nėra. Tuomet protokolas laikomas patvirtintų. Turiu pertikti Jums šią informaciją. Su dėliu pasitenkinimu aš sutikau informaciją apie tai, kad e, daktarė Auksang Suikui buvo paleista į laisvę. Ji yra viena iš pirmųjų Sakarovo premijos laureatų, gavusi ją 88 metais. Dėja, prieš 20 metų jie negalėjo atsimti tos premijos asmeniškai. Noriu Jūs informuoti, kad jau parašiai poniai e, Suiky e, ir pakviečiau ją apsilankyti parlamente per plenarinę sesiją. Lapkričio 25 diena yra Junktinių tautų tarptautinės dienos kovai su smurto prieš moteris diena. Ji paskelbta pirmą kartą tokia prieš 11 metų. Kiekvieną, kiek kasmet e, ir kasdien moteris patiria smurtą. Ypač e, žiaurus smurtas yra praktika taikoma įvairiose pasaulio šalise, tai yra genitalijų žalojimas. Manoma, kad 8 tūkstančiai mergaičių nukenčia nuo šito barbariško ritualo. Norėdami pas, pasmerkti šiuos veiksmus, aš raginu kolegas e, nešioti sesijos metus, metu rožės latalį, rožės žiedelį. Ir ne vieną kartą Europos parlamentas jau yra raginęs nu, e, sustabdyti tokį psichologinį ir fizinį smurtą prieš moteris. Kiti pranešimai. Ispanijos atitinkamos institucijos mane informavo, kad pona Ramona Jauregija Tondo pakeičia pona Marija Irigojan Perez nuo lapkričio 16 dienos. Noriu pasveikinti naują kolegę. Turiu priminti, kad pagal trečio, trečio straipsnio antros dalies nuostatas parlamento narys patvirtinamas, kai pateikė savo interesų deklaraciją, e, kad e, neužima jokio posto, e, kuris nederėtų su Europos parlamento pareigomis, pa, nario pareigomis. Noriu Jūs informuoti, kad ponas Klaudijus Ciprijan Tanasesku prisijungė prie progresyvių socialistų ir demokratų alijanso Europos parlamente nuo 2010 metų lapkričio 15 dienos. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad ponas Pino Arlaki prisijungė prie progresyvių socialistų ir demokratų alijanso Europos parlamente nuo lapkričio 18 dienos. aktų patvirtintų pagal e, įprasnę teisėkuros procedūrą pasirašymas. Noriu Jūs informuoti, kad kartu su tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys 14 teisės aktų, kurie patvirtinti pagal įprastą teisėkuros procedūrą pagal parlamento darbo tvarkos taisyklių 74 taisyklę. E, šių teisės aktų pavadinimai bus paskelbti šio posėdžio protokole. Visi šie aktai jums pateikti galite visada sužinoti, ties kokiais teisės aktais pasirašoma. Toliau, kalb, jeigu kalbėsime apie darbo tvarkės pakeitimus, tai a, turiu pasakyti, kad darbo tvarkė buvo patvirtinta lapkričio 18 dieną ir galtinis darbo tvarkės projektas išsintinėtas jums visiems. Taigi, kiekvienos dienos darbo tarkė pirmadienis. Politinės frakcijos siūlo diskusiją dėl pranešimo, kurį parengė ponas Berlingveris, dėl civilinės komercinės šeimos ir privačios tarptautinės teisės aspektų e, susijusių su veiksmų planu įgyvendinant Stokholmo programą būtų išbraukta iš darbo tvarkės. Dėl pranešimo bus tiesiogiai balsuojama rytoj antradienį be diskusijos. Kitaip sakant, pranešimas išlieka darbo atvarkėje. Dėl jo bus balsuojama, tačiau diskusijos dėl jo nebus pagal šį pasiūlymą. Taigi visos politinės frakcijos pateikė šį pasiūlymą. ir šis e, pakeitimas yra patvirtinamas. Dėl antradienio darbo tarkės pakeitimų nesiūloma. Pone Šulcai. Pone pirmininkė, antradienį darbo tvarkė numatyti šeši pono Martero pranešimai, atsiprašau, kolegės pranešimai dėl globalizacijos fondo lėšų skirimo Niderlandams. Na, paprašiau žodžio,